ir gali būti, kad eurozona taps, e, pakenks vidaus rinkai. No, nu, teniam... Dėkuoju ponui Sikerskijui, tai baigiame vienos minutės pasisakymus. Mūsų sąrašy dar yra ponia Matera, tačiau aš nematau jo salėje. Taigi, baigiame vienos minutės pasisakymus. Kai kurios kalbos e, buvo gan ilgos kurios užtruko net ilgiau nei dvi minutės. Taigi periname prie kito darbo tvarkės punkto. Kalbėsime apie Kristel Šaldemos pranešimą bendroji gaminių sauga ir rinkos priežiūra. Žodis pranešėjų. Atsiprašau, žodis pranešėjai keturios minutės. tačiau bendrai ji turi šešias minutės, keturias plus dvi. Vienai par kitaip, prašau, žodis pranešėjai. Aften til alle kollegerne, der stadigvæk er her i salen. Jeg skal sige uh, en lille bit smule om uh, den betænkning, vi har... Ačiū, pirmininkė. Labas vakaras visiems kolegom. Norėčiau pateikti kelias pastabas dėl dokumento, kurį mes parengėme bendros rinkos komitete. Iš esmės kalbame apie tai, kad reikia atnaujinti direktyvą dėl bendros gaminių saugos bei rinkos priežiūros ir stebėsenos. Esame pateikę rekomendaciją dėl šios direktyvos dėl bendros gaminių saugos saugos, siūlome ją atnaujinti. Dokumentas yra padalytas į dvi dalis. Pateikėme keletą rekomendacijų prie rinkos priežiūros skyriaus. Taip pat pateikėme ir kelias pastabas ir rekomendacijas dėl bendrosios gaminių saugos. Direktyva dėl bendros gaminių saugos buvo patvirtinta prieš kelis metus ir tai buvo ypatingai svarbus dokumentas Europos Sąjungoje. Ji tikrai, um, toje, tame dokumente tikrai yra daug gerų naujovių, tačiau ne viskas taip gerai, kaip galėtų būti, nes rinkos priežiūra nėra užtikrinama šimtų procentų. Tai ypatingai svarbu krizės laikotarpiu, nes tokiu metu kyla papildomos rizikos, kad valstybės narės skirs nepakankamai dėmesio šiam principui. Ir tas pasakytina ir apie įmonės, kurios turi laikytis vidaus rinkos taisyklių. Aš labai daug dėmesio skyriau būtent vidaus rinkos klausimams. Ir nekartą e, girdėjau kalbant apie tai, jog net nebuvo mąstoma apie jokią priežiūrą, kontrolę šių gaminių, o tai yra didžiulė problema, nes jeigu būtų aišku, jog kasmet vyksta rimta, rimtos rinkos kontrolės, gaminių kontrolės, tai bus e, reikalavimų paisoma ir bus e, nebegaminami netinkami gaminiai taip pat tai labai svarbu ir vartotojams. Ir labai konkrečiai dėl mūsų teikiamų komisijai dabar pasiūlymų. Daug kas, ką siūlome, yra orientuota į vartotojų pusę. Manome, kad jeigu užtikrinsime gaminių atsekamumą, labai svarbu bus turėti galimybę išimti iš rinkos netinkamus gaminius ir valstybės narės turi turėti galimybę reaguoti labai greit, kai yra nustatoma, jog yra prekiaujama nesaugiais gaminiais. Taip pat reikia taip pat ir um, gaminius iš trečiųjų šalių aiškiau kontroliuoti. Nes trečiųjų šalių gamintojai iš tikrųjų turėtų laikytis mūsų vidaus rinkoje galiojančių taisyklių. Taip pat reikia nepamiršti ir um, to, kokius teisės aktus e, tvirtinsime ateityje. Manome, kad reikia vesti statistinius duomenys dėl nelaimingų atsitikimų per visoje Europos Sąjungoje, kad būtų galima aiškiai matyti, dėl kokių gaminių kilo tų nelaimingų atsitikimų. Taigi turime dirbti žymiai tikslingiau ir tada galėsime būti užtikrinti, kad e, į rinką tiekiami gaminiai yra saugus ir kad nenukentės įmonės, kurios teikia būtent saugius gaminius į rinką. Kalbant apie interneto, apie prekybą internetu, reikia pasakyti, kad ne visada galioja tos pačios taisyklės įprastiniai prekybai ir prekybai e, internetu. Tad labai svarbu pasirūpinti tuo, kad būtų geriau bendradarbiaujama, pavyzdžiui, ir su muitų tarnybomis, kad būtų paisoma visų šių taisyklių visose srityse. Taip pat turime galvoti ir apie vaikų apsaugą. O tai reiškia, kad turime didinti ne tik vaikams skirtų gaminių saugą, bet taip pat ir visiems vartotojams skirtų gaminių saugą. Turime peržiūrėti bendrą saugo, gaminių saugos direktyvą, turime stiprinti priežiūrą rinkoje ir išsaugoti kontrolės, kontrolę vykdančias tarnybas. Turi vieningai būti vykdoma rinkos kontrolė ir taip pat svarbu užtikrinti, kad gaminiai būtų saugus ir tuo pat metu būtų išsaugotas konkurencingumas. Trumpai norėčiau apeliuoti į komisiją, labai rimtai pažvelgti į bendros gaminių saugos direktyvos peržiūrą, pradėti ją ir skirti tam pakankamai išteklių. Dėkuoju. Eh, Ačiū poniai Schaldemoze. Ir dabar spontaniški pasisakymai. Pranešėja išnaudojo jai skirtą kalbėjimo laiką. Taigi dabar spontaniški pasisakymai ir paskui žodis komisariai. E. Pone Larakomiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pagirti e, ponę Šalimosę už e, puikiai parengtą pranešimą. Aš norėčiau pasakyti tai, ką ITRE komitetas pareiškė savo nuomonėje. E, ir džiaugiuosi, kad, pranešė, e, kad buvo atsižvelgta į mūsų komiteto pasiūlymus. Ten kalbama apie naujas technologijas ir naujas medžiagas, e, tokias kaip integralinės schemas ir kitas technologijas, kurios leistų nustatyti gaminių tapatybę. Tai taip pat prisidėtų prie atsekamumo, žvelgiant vartotojų žvilgsniu ir leistų vartotojui daugiau sužinoti apie gaminio įvairius aspektus, nustatyti, kokia yra jo kilmė ir kaip jis pateko į prekybą. Būtent dėl tų priežasčių mes ir parengėme savo rekomendacijas. Jeigu gaminys pagamintas Prancūzijoje, tai jis iš tikrųjų turėtų būti ten ir pagamintas, o nebūtų kalbama tik tai apie paskutinę gamybos stadiją, kuri vyko Prancūzijoje. Antraip vartotojai yra apgaunami. Mes turime kalbėti vartotojų vardu ir juos ginti. Pirmininkas, dėkoju, priminsiu, kad visi pasisakantieji turės tik tai po vieną minutę. Pone Tikau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš noriu pasveikinti kolegą dėl parengto pranešimo. Noriu taip pat padėkoti, kad buvo priimti mūsų ITRE, Tarptautinės prekybos komiteto parengti pasiūlymai. Norėčiau pabrėžti Europos standartų svarbą, e, kurie leidžia patobulinti ir pirkimo konkursų procedūras. Ir tuo prisideda prie gaminių saugos. Mes turime taip pat užtikrinti, kad standartizacijos procesas būtų tvarus, o tą daryti turime e, siekti per privačių ir, ir viešųjų e, partnerysčių sistemą. Mes turime taip pat e, įtraukti gamintojus į standartų rengimą. Kviečiame nacionalinės standartų institucijas sumažinti tą laiką, kuris skiriamas standartams paruošti. Dėkoju poniai Tikau, dabar ponia Figureido. E, e Dėkoju pirmininkė. Labai svarbu atidžiai nagrinėti gaminių saugos taisyklės. Jos yra skirtos ne tik gamintojams apsaugoti, tačiau taip pat apsaugoti ir mūsų vartotojams. Labai svarbu supaprastinti standartus, laiko terminus ir įvairios taisyklės neturėtų kelti grėsmės tam tikriem reikalavimam ir garantijom. Aptarinėjant saugos standartų įvairius aspektus, neturėtumėm pamiršti ir importuojamų produktų. Taip pat labai svarbu nepamiršti ir e, ženklo pagaminta tam tikroje šalyje. Tas ženklas, ši etiketė turi būti labai aiški, aiškiai pažymima ant gaminio. Visą tai savo pranešime mini ir pranešėja ir tikrai tuo džiaugiuosi. Mes irgi būtent šiam klausimui esame pateikę pakeitimų ir džiugu, kad jam buvo pritarta ir tikiuosi, kad dirbdami kartu mes sugebėsime geriau apsaugoti mūsų vartotojus, gamintojus ir bendrai gaminti saugesnius gaminius Europoje. Ačiū, ponė Obermeier. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešime kalbam apie didžiulę pažangą, tačiau abejotina yra tai, kad nepaisant e, bendros gaminių saugos direktyvos ir žais, žaislų apsaugos direktyvos, apie 60 procentų gaminių yra tiekiama iš Kinijos. Ir tai yra rinka, kurios nekontroliuoja, negali kontroliuoti ES tikiuosi, kad naujoji RAPEX sistema bus veiksminga, padės spręsti problemas, kad e, užtikrinsime vartotojų sveikatą ir saugą. Reikia pasakyti, kad ketvirtadalis pavojingų gaminių yra vaikams skirti gaminiai. E, lėlės. E, vandens pistoletai ir kiti panašus žaislai. Ir komisija dirba per lietai. Neseniai tik tai buvo išspręstas atvejis dėl nelaimingo atsitikimų su e, vaikų maitinimui skirtais buteliukais. O taip pat e, vis dar nėra visos problemos išspręstos, e, kurias bandėme spręsti žaislų apsaugos direktyvoje. Reikia dar žymiai reikšmingiau padidinti atsakomumą gaminių ir taip pat įmonių kontrolę. Ačiū. Toliau Pone Roitova. Máme tady v tomto parlamentu nástroje, kterými bychom dokázali. Ačiū pirmininkė. Mes nuolat ieškome geresnių priemonių, padėsiančių apsaugoti mūsų vartotojus nuo įvežamų pavojingų gaminių, kurie patenka į ES rinką. Tad aš pritariu pranešėjai, turime peržiūrėti teisės aktus, turime gerinti koordinavimo darbus, turime numatyti sankcijas valstybių narių lygių. Taip pat reikia įvesti taisyklę dėl privalomo informacijos apie rizikos analizės skelbimo. Reikia atsižvelgti į tai, kad didžioji dalis pavojingų gaminių yra vežami iš trečiųjų šalių. Tad manau, jog ypatingai svarbu tokią prievolę įrašyti ne tik Europos gamintojams, tačiau ją įrašyti ir, ir į tarptautinės prekybos susitarimus. Dabar pasakys ponė Vestlund ir ji bus paskutinė pasisakančioji šią temą. Dėkoju, e, dėkoju e, pranešėjai už, puikia, nu, už puikų pranešimą. Sutinku, kad mums reikia daugiau išteklių, reikia daugiau inspekcijų vietose, siekiant užtikrinti vartotojams gaminių saugą. Apie tai kalbame labai daug, skaitome spaudoje. E, vartotojų apsaugos e, organizacijos atlieka nemažai patikrinimų. Ir e, iš tikrųjų iš to matome, kad pakankamai daug produktų gali būti net mirtinai pavojingi. Svarbiausia problema čia regis yra chemijos pramonės gaminiai. Juose yra daug chemikalų, kurie jau uždrausti ES, o jie vis tiek parduodami, vartotojai labai sunku suprasti tai, todėl reikia geriau bendradarbiauti, imtis veiksmų, kad tie gaminiai būtų iš rinkos pašalinti ir turime atgrasyti gamintojus nuo to, kad jie pateiktų juos rinką. Dėkoju. Pone, dabar diskusiją užbaigsime, suteikdami žodį komisijos nariai poniai Damanaki. Noriu padėkoti jai už tai, kad ji dalyvauja šiame posėdėje ir kad taip atidžiai e, dalyvauja e, kitose mūsų diskusijose, tame tarpe ir vienas minutės pasisakymų metu. Dėkoju, panė pirmininkė, iš tikrųjų diskusija buvo labai įdomi ir e, e, pasisakė daug valstybių narių atstovių ir daugiausia moterų. Ta noriu pabrėžti, ponė pirmininkė. Taigi, komisijos e, vardu aš norėčiau pasveikinti parlamentą, parengus rezoliuciją dėl bendrosios e, gaminių saugos direktyvos peržiūros. Turiu pasakyti, kad komisija sveikina šią rezoliuciją ir vertina labai aukštą turinio kokybę. Rezoliucijos išvados e, labai artimai sutampa su komisijos pamastymais, kaip ES peržiūrėti gaminių saugos taisyklės. Mums e, būtina labai aiški rinkos stebėsenos sistema. Mums reikia tokios sistemos, kuri užtikrintų saugių gaminių patekimą į rinką. Komisija šią prasme jau e, pravedė plačias konsultacijas su įvairiomis suinteresuotųjų grupėmis, kaip šio tikslo pasiekti. Siekiant nuseklaus sprendimo įvairiuose gaminių sektoriuose, vicepirmininkas Tajani ir komisaras Daly yra sutarę ir toliau, remdamiesi šiomis konsultacijomis, tobulinti rinkos priežiūros taisyklės. Komisija yra įsitikinusi, kad tiek vartotojai ir e, verslas e, iš tų rinkos stebėsinos taisyklių gauna naudos. Todėl reikia peržiūrėti tais, tas taisyklės, kad galima būtų užtikrinti vartotojų saugą ir sveikatos apsaugą. Žinoma, e, turime atsižvelgti į mūsų finansavimo galimybės ir taip pat gerbti valstybių narių kompetenciją šioje srityje. Jūs tai suprantate. Tačiau tos taisyklės turėtų leisti nustatyti, ir atsiradus naujoms rizikoms į jas sureaguoti, kai kalbame apie globalų gaminių teikimo grandinę. Sutinku taip pat, kad e, ypatingą dėmesį reikėtų skirti vaikams. Tuo pat metu ta peržiūra turėtų sudaryti lygesnes e, sąlygas e, ES ūkio subjektams ir sumažinti administracinę naštą ypač kai kalbame apie taisyklės, kurias numato bendroji gaminių saugos direktyva ir atsižvelgiant į 2005 metų e, taisyklės dėl gaminių e, e, pakavimų, tie du dokumentai turėtų būti sujungti. Dabartiniai bendradarbiavimo mechanizmai stebint rinką turėtų taip pat būti tobulinami. Na ir pagaliau e, greito įspėjimo sistemos funkcionavimas, aš kalbu apie RAPEX sistemą, turėtų būti sustiprintas. Tai turėtų ypač būti padaryta, stiprinant mūsų bendradarbiavimą su Kinija ir kitomis šalimis. Tai būtina padaryti, jeigu norime išspręsti tuos iššūkius, kurie čia buvo paminėti. E, vicepirmininkas Tajani ir komisaras e, Daly ketina pateikti naują rinkos stebėsinos mechanizmą artimiausioje ateityje. Dėkuoju Jums už šią rezoliuciją. Dėkuoju komisariai. Jūsų pasisakymas baigė diskusiją šią temą. Balsuosime dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos rytoj vidurdienį. Ačiū. O dabar eikime prie kito darbo atvarkės punkto.